Pan Przewodniczący! Good afternoon. I'm sorry for being a bit late. Labą dieną. Atsiprašau, kad šiek tiek vėluoju, bet iškilo procedūrinė problema. Kaip pamenate, EPP frakcija patikė prašymą dėl Guantanamo diskusijos. tačiau e, apie šį klausimą kalbėsime vėliau. Na, o dabar posėdis tęsiamas. Ponas Borgėcijo pateikti prašymą leisti jam padaryti asmenį pareiškimą. Taigi pradėsime šį posėdį nuo pono Borgėcijo asmenio pareiškimo. Prašom. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau paskaityti laišką, kurį šį rytą esu išsiuntęs Europos parlamento pirmininkui Šulc. Ten kalbu apie deklaracijas, kurios yra e, parengtos šį pirmadienį. Ir ten e, pas mus buvo atvykusi ministrė Sesin Klen ir aš norėčiau atsiprašyti ministrė, ministro Kienš dėl savo pasisakymo. Buvo neteisingai suprasti mano žodžiai, jie buvo palaikyti išeidžiamais, taigi aš tikrai norėčiau juos atsimti. Tikrai apgailestauju, kad mano uh, žodžiai buvo suprasti išeidžiamai tiek uh, moters atžvilgių, tiek uh, kitos rasės žmonių atžvilgių. Tikrai labai apgailestauju. Uh, tikrai e, nenorėjau nieko įžeisti. Aš tiesiog e, maniau, kad e, kai ministrė, ministras kalbėjo apie poligamiją, tai tiesiog mano buvo pastabos neteisingai suprastos. Norėčiau atsiprašyti. Ačiū. Thank you very much, Mr. Borget. Ačiū, ponė Borgecijo. Dabar noriu Jūs informuoti, kad gavau EPP frakcijos prašymą pagal 177 taisyklės pirmąją dalį nutraukti diskusiją dėl Guantanamo, kuri yra suplanuota ketvirtadienio popietėje. Norėčiau, kad ponas Lafranka dabar pasisakytų. Ačiū, ponė pirmininkė. Šį rytą aš pateikiau šį prašymą savo politinės frakcijos vardu, siekiant laikyti susitarimo, kurį patvirtino.